Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζουμε. Ponios ir ponai, tęsėme balsavimą. Dabar balsuojame dėl ponios Rodus pranešimo dėl bendros žuvininkystės politikos. Turime balsuoti dėl 125 pakeitimų, kurios pateikė žuvininkystės komitetas. Kas už? Prieš susilaiko, patvirtinta. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Ketvirtasis pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmestas. Penktas pakeitimas dalimis. Pirmoji dalis, kas už, patikrinsime, Tikriname balsavimą dėl ketvirtojo pakeitimo. Pradedame balsavimą. Baigiame balsavimą. Atmestas. Taigi penktasis pakeitimas pirmo dalis už. Prieš. Susilaiko patvirtinta. Antroji dalis kas už. Prieš susilaiko. Patikrinsime antrosios dalies balsavimą. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Septintasis pakeitimas dvi dalis. Pirmoji dalis už, prieš, susilaiko patvirtinta. 11 pakeitimas už, prieš, susilaiko. Ponios ir ponai, reikės tikrinti nuolat balsavimą, jeigu nekas ranko antras. 11 pakeitimas kas už? Taip, jūs teisūs, atsiprašau, sako pirmininkė, pamiršau septintojo pakeitimo antrąją dalį. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Gerai, patikrinsime sinodo pakeidimo antroji dalis. Pradėme balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Jūs teisus, bet prašom kelti rankas kad mes matytume, kaip jūs balsuojate. 11 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 25 pakeitimas už, prieš, susilaiko. Elektroninis patikrinimas dėl 25 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Pritarta. 48 pakeitimas už. Kas už prieš? Susilaiko. Pritarta. 48 vėl patikrinsime. Baigiame balsuoti. Pritarta. 55 pakeitimas už, prieš, susilaiko. Neįmanoma pasakyti, reikia vėl patikrinti. 55 pakeitimas, tikriname. Baigiame. Pritarta. 56 pakeitimas už prieš, susilaiko, pritarta. 57 pakeitimas už, prieš, susilaiko, pritarta. 60 pakeitimas dalimis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, pritarta. Trečioji dalis Elektroninis patikrinimas dėl antrosios dalies. Pradėme balsuoti. Baigiame. Pritarta. Trečioji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patikrinsime elektroniniu būdu trečiąją dalį. Pradedame balsuoti. Baigiame. Pritarta. Šešim trečias pakeitimas vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 72 pakeitimas už prieš, susilaiko, pritarta. 74 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Elektroninis patikrinimas dėl 74 pakeitimo, pradame balsuoti, baigiame balsuoti. Pritarta. 78 pakeitimas už. Prieš. Susilaiko. Pritarta. 81 pakeitimas už. Prieš. Susilaiko. Patikrinsime 81. Pradedame balsuoti. Teigiame. Pritarta. 90 pakeitimas už. Prieš. Susilaiko. Pritarta. 93 pakeitimas už. Prieš. Susilaiko. Patikrinsime 93. Pradedame balsuoti. Prašom kelti aiškiai rankas. Baigiame balsuoti. Pritarta. 96 pakeitimas už. Prieš. Susilaiko. Pritarta. 97 už. Prieš. Susilaiko. Pritarta. 98 už. Prieš. Susilaiko. Pritarta. 99 už, prieš, susilaiko pritarta. 101 dalimis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko pritarta. dėl posėdžio tvarkos. Prašom įsijungti mikrofoną. Atsiprašau, kad e, trukdau balsavimą vidiniais reikalais. Mes klaidingai balsavome dėl 106, dėl pirmosios dalies balsuojame ne, dėl antrosios taip. Atsiprašau, kad gaištų jūsų laiką. Ką tik balsavome dėl 101 pakeitimo. Balsuosime dar kartą dėl 106. Taigi, kartuojame balsavimą. Dėl 106 dar nebalsavome. Pirmoji dalis, kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. 107. Atsiprašau, antroji dalis 106. Kas už? Prieš. Susilaiko. Reikia patikrinti antrąją dalį. 106 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. 107 pakeitimas. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. 116 pakeitimas. Kas už? Atsiprašau. Atsiprašau, pamiršau antrąją dalį vėl. Ponios ir ponai, čia ne futbolo stadionas, nereikia taip elgtis. 107 pakeitimas, antroji dalis. Kas už? Prieš susilaiko. Pritarta. 116. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 118 dvi dalis. Pirmoji dalis kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. Antroji dalis už. Prieš. Susilaiko pritarta. 120 pakeitimas. Pirmoji dalis už. Prieš. Susilaiko pritarta. Antroji dalis už. Prieš susilaiko pritarta. Trečioji dalis už, prieš, susilaiko pritarta. Ketvirtoji dalis už, prieš, susilaiko pritarta. Penktoji dalis už, prieš, susilaiko pritarta. 121 pakeitimas už, prieš, susilaiko pritarta, 122 už, prieš, susilaiko pritarta, 123 už, prieš, susilaiko pritarta, 124 už, prieš, susilaiko pritarta, 125 už, prieš, susilaiko pritarta, 126 už, prieš, susilaiko pritarta, 127 už, prieš, susilaiko pritarta, 128 už, prieš, susilaiko pritarta, 129 už, prieš, susilaiko pritarta, 130 už, prieš, susilaiko pritarta, 131 už, prieš, susilaiko pritarta, 132 už, prieš susilaiko pritarta, 133 už, prieš susilaiko pritarta, 138 pirmoji dalis už, prieš susilaiko pritarta, antroji dalis už, prieš susilaiko pritarta, 142 už, prieš susilaiko pritarta. 155 už. Norite patikrinti 142. Pradedame balsuoti. Baigiame. Pritarta. 155 už. Prieš. Susilaiko pritarta. 169 už, prieš susilaiko pritarta, 170 už, prieš susilaiko pritarta, 172 už, prieš susilaiko pritarta, 173 už, prieš susilaiko pritarta, 179 dalimis, pirmoji dalis už, prieš susilaiko. Patikrinsime pirmąją dalį. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. 181 už. Prieš susilaiko pritarta. 182 pirmoji dalis už, prieš, susilaiko atmesta. Man taip atrodo. Šimtas dešimt ketvirtas už, prieš, susilaiko atmesta. 182 antroji dalis atkrito. Atmesta. Dabar 195 už. Prieš. Susilaiko. Pritarta. Patikrinsime. 195 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. pritarta. 129 už, prieš, susilaiko, pritarta. 200, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, pritarta. Trečioji dalis už, prieš prieš, susilaiko pritarta, ketvirtoji dalis už. Patikrinsime balsavimą dėl trečiosios dalies, pakeitimas 200. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Ketvirtoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. 211. Pirmoji dalis už. Prieš. Susilaiko pritarta. Antroji dalis už. Prieš. Susilaiko pritarta. Trečioji dalis už. Prieš. Susilaiko pritarta. Šešim pirmasis pakeitimas, kas už? prieš susilaiko pritarta. 235 už prieš susilaiko pritarta, man atrodo, bet reikia patikrinti. 235 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiame. Pritarta. Vardinis balsavimas dėl 236-ojo. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. Du šimtai septyniasdešimt aštuntas atsiimtas, toliau du septyni devyni, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 62. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Antroji dalis už. Prieš susilaiko pritarta. 220 vardinis balsavimas, balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. 280 vardinis balsavimas. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 237 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Patikrinsime. 237. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Du šimtai keturiasdešimt šeštas už, prieš, susilaiko atmestas. Patikrinsime 246. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 79. Kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. 85. Už. Prieš. Susilaiko pritarta Patikrinsime 85. Dabar balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Du, keturi, septyni, kas už, prieš, susilaiko, atmestas, 87, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 248 už, prieš, susilaiko atmestas. Patikrinsime 248. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. 92 už. Prieš. Susilaiko. Pritarta. 303 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 250 už. Prieš susilaiko atmesta. 94 už prieš patikrinsime dėl 94 balsuojame baigiame balsuoti atmesta 290 už prieš susilaiko atmestas. 221 už prieš susilaiko atmestas. Dabar balsuojame dėl 215 ir 281 pirmojo atitinkamų dalių vardinis balsavimas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 215 vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 281 vardinis balsavimas. Pradame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 251 už. Prieš. Susilaiko. Pritarta. 222 už prieš susilaiko pritarta. Patikrinsime 222 balsuojame, baigiame balsuoti. Atmesta. Todėl vardinis balsavimas dėl 282 vardinis balsavimas. Balsuojame, baigiame balsuoti. Atmesta. 291 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 304 už, prieš susilaiko atmesta, 252 už, prieš susilaiko atmesta. Todėl toliau vardinis balsavimas dėl 282, pradame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 283 vardinis balsavimas. Pradame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 284 už. Prieš. Susilaiko. Pritarta.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 103 už. Prieš susilaiko. Priimta. Vienas nulis keturi už prieš susilaiko priimta. 295 už prieš susilaiko priimta. 295 balsuojame kortelėmis. Taigi balsuojame kortelėmis. 295. Turėkite kantrybės. 295. Baigiame balsuoti. Pritarta. Toliau. Dabar balsuojame dėl šimtas penktojo. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 2, 3, 8 už, prieš susilaiko. Tu 38, turime balsuoti kortelėmis. Balsuojame, baigiame. Atmesta. 292 už, prieš, susilaiko atpeta. 300 už, prieš, susilaiko, atmesta. 2, 3, 9, vardinis balsavimas, balsuojame. Baigime. Pritarta. Du penki septyni už, prieš, susilaiko, priimta. 258 už, prieš, susilaiko, priimta. Šimtas vien, atsiprašau, šimtas vienuolika už, prieš, susilaiko, priimta. 260 už, prieš, susilaiko, priimta. Sunku pasakyti. 260 balsuojame kortelėmis. Baigime. Pritarta. Šimtas keturioliktas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko, atmestam. 114 turime balsuoti kortelėmis. Balsuojame, baigime. Pritarta. Du šešim vienas balsuoti nereikia, todėl balsuojame už 262. Už, prieš, susilaiko, pritarta. 117 už prieš susilaiko atmesta. 296 už prieš susilaiko atmesta. Du devyni šeši turime balsuoti kortelėmis. Suojame, baigime. Pritarta. Du devyni septyni vardinis balsavimas. Baigime. Atmesta. Pra, pranešėjai rodus, prašau žodžio. Ačiū, ponė pirmininkė, SPD frakcijos, SND frakcijos vardu. Norėčiau dėl 15 straipsnio pirmojo straipsnio pirmosios A dalies. Nuo 2004 metų sausio pirmos dienos pelaginių žuvų rūšių žvejyba vardinamos rūšys Tai reiškia, kad Tigliuotoji žuvis turėtų būti išbraukta iš sąrašo. Tai reiškia, kad ta žvejyba būtų galima ir viduržėmė jūroje ir prašau patvirtinti šią sąrašą. Όχι, γίνεται δεκτή η προφορική τροπολογία. Pakeitimui yra pritariama, pritariama apskritai, kad būtų toks pakeitimas daromas. O dabar? Kas čia vyksta dabar? Klausia pirmininkaujantį. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ρώτησαν υπάρχουν Aš klausiau, ar jūs pritartumėte tam pakeitimui žodžiu, kurį pateikė pranešėjai Rodust. 40 žmonių neatsistojo prieštaraudami ir tai reiškia, kad jūs pritarėte tam pakeitimui, dėl kurio turėtume balsuoti. Taigi 119 pakeitimas, pirmoji dalis, kas už? Prieš susilaiko priimta. Antroji dalis už prieš, susilaiko, už, trečioji dalis, pritarta, ketvirtoji dalis, už, prieš, susilaiko. Dėl pirmosios dalies turėtume balsuoti kortelėmis. 1, 1, 19. Dėl ketvirtosios dalies, atsiprašau. Baigtam. Atmestam. Penktoji dalis. Kas už, kas prieš. Pritarta. Šeštoji dalis. Už, prieš, susilaiko, priimta. Sevintoji už, prieš, susilaiko, pritarta. Aštuntoji už, prieš, susilaiko, pritarta. Devintoji už, Balsuojame kortelėmis dėl aštuntosios. Balsavimą pradedame. Baigiame. Atmestam. Devintoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. Dešimtoji. Už. Prieš. Susilaiko pritarta.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 Balsavimo kortelėmis baigiame. Pritarta. Du šeši keturi už. Prieš. Sulaiko. Priimta. 227 vardinis balsavimas, balsuojame. Baigiame. Priimta. 228 vardinis balsavimas. Baigime. Atmestam. 216. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 134 už, prieš, susilaiko, priimta. Šimtas trisdešimt penktas už, prieš, susilaiko. Du šimtai Septinto nereikia balsuoti. 135 už, prieš. Susilaiko priimta. Dabar turime balsuoti už 265. Už, prieš, susilaiko. Balsuojame dėl 265 kortelėmis. Baigiame. Atmesta. 241 με ονομαστική κλίση έναρξη. Tu 4-1 kortelėmis. Baigiame. Pritarta. 139 už prieš susilaiko priimta. 266 už. Prieš. Susilaiko. Balsuojame 266 kortelėmis. Baigime. Atmesta. Tu du keturi už prieš. Susilaiko. Atmesta. 224 balsuojame kortelėmis. Baigime. Pritarta. 267 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 157 už. Prieš. Susilaiko. Pritarta. 285 vardinis balsavimas prasideda. Baigėsi. Pritarta. Du aštuoni šeši atkrenta, du šimtai trisdešimtas už, prieš. Susilaiko. Atrodo atmesta, bet turėtume pasitikrinti kortelėmis. Balsuojame. 2.30. Baigime. Pritarta. 242 vardys balsavimas. Balsuojame. Baigiame. Pritarta. 183 už, prieš, susilaiko, pritarta. 268 už, prieš, susilaiko, atmesta. 269 už, prieš, susilaiko, atmesta. 269 turime balsuoti kortelėmis. Balsuojame. Baigime. Atmesta. 185 už. Prieš. Susilaiko. Pritarta. 287 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 270 už. Prieš susilaiko, pritarta. 225 vardinis balsavimas, pradedame. Baigiame. Pritarta. 226 už, prieš, susilaiko. Pritarta. 243 vardinis balsavimas. Už, Balsuojame, baigime. Pritarta. 197 už, prieš. Susilaiko, pritarta. 288 už, prieš, susilaiko, atmesta. 302 už, prieš, susilaiko, pritarta. Dabar turėtume balsuoti dėl 298 vardinis balsavimas. Baigime. Atmesta. 202 už. Pane Rodust. Norėčiau, kad būtų balsuojama dar kartą dėl ankstesnio pakeitimo. Buvo netaip pasakytas skaičius. Κυρία Ρόντουστ, you mean amendment 271? Dėl kurio? 171? 298 kartuojame balsavimą, kas balsuojate kortelėmis. Okay, so what was it? So we did 398 again with yeah, 298. Okay. This one. Ωραία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 už, prieš, susilaiko, pritarta. Du septyni trys už, prieš, susilaiko, atmesta. 273 balsuojame kortelėmis. Baigėme. Pritarta. Du vienas devyni. Vardinis balsavimas. Atmesta. 231 balsuojame vardiniu balsavimu. Baigime. Atmesta. 232 už, prieš, susilaiko pritarta. 16 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta. 223 už, prieš, susilaiko atmesta. 233 varnis balsavimas. Baigiame. Atmesta. 274 varnis balsavimas. Baigiame. Atmesta. 18 pakeitimas už, prieš, susilaiko pritarta. 212 vardinis balsavimas. Baigiame. Atmesta. 289 už prieš susilaiko atmesta. 2, 13 atkrenta, nereikia balsuoti, todėl balsuojame dėl 2, 7, 6. Vardinis balsavimas 2, 7, 6. Baigime. Atmestam. 2, 3, 4, varnis balsavimas. Baigiame. Pritarta. Keturiasdešimtasis už, prieš, susilaiko, pritarta. 244 už, prieš, susilaiko, atmesta. 277 atsiimtas, 214. Partinis balsavimas, baigiame. Atmesta. 52 už. Prieš. Susilaiko. Pritarta. 245 už. Prieš. Susilaiko. Balsuojame kortelėmis dėl 245. Balsuojame. Baigiame. Pritarta. Visas dokumentas su pakeitimais už prieš susilaiko pritarta. Dabar vardinis balsavimas dėl rezoliucijos projekto. Pritarta. Sveikiname kolegę Rodust. Uski pranešimas dėl variklių transporto priemonių garso lygio. Tai reglamento projektas, dėl kurio buvo patikta 53 pakeitimai. Λοιπόν. Ροτ Μπέρεντ, πράσινο ζώδιο. Taigi, aplinkosaugos komitetas pateikė 53 komitet, e, pakeitimus. Balsuojame, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Dėl 47 už, prieš, susilaiko, pritarta. 48 už, prieš, susilaiko, pritarta Balsuojame dėl 48. Pradedame. Baigiame. Pritarta. Bals, vardinis balsavimas dėl 52. Balsuojame. Baigiame. Pritarta. 67. Už prieš susilaiko atmesta. 29 už prieš susilaiko pritarta. 66 už prieš susilaiko pritarta. 68 už prieš susilaiko pritarta. 68. Balsuojame kortelėmis. Baigiame. Atmesta. Kešim devintas už. Prieš. Susilaiko. Pasuojame kortelėmis 49. Pasuojame. Baigiame. Pritarta. Penkiasdešimt pirmas dalimis dėl pirmosios dalies. Kas už? Baigiame. Pranešėjas prašo žodžio. Ačiū, pirmininkė. Prieš šį balsavimą norėčiau, kaip pranešėjas, informuoti, kad šitas balsavimas dalimis neturi jokios prasmės. Reikėtų vengti sumaišties tolesnėme balsavime ir todėl norėčiau paklausti ar tie, kurie pageidauja balsuoti prieš antrąją dalį, negalėtų balsuoti prieš pirmąją taip pat. No, but he asked whether uh, someone no, he was who... recommending just the way to vote. So. Λοιπόν, συνεχίζουμε την ψηφοφορία. Ε, ε, ο... Πασουόκημε. Kaip numatyta, pasuojame dalimis vardinis balsavimas dėl pirmosios dalies buvo atmesta. Dabar antroji dalis. Balsuojame. Λήξη. Απορρίπτεται. Baigime. Atmesos abi dvi dalys. Judami priekin. 61 pakeitimas, vardinis balsavimas. Baigiame. Pritarta. Visas pakeistas pasiūlymas, kas už? prieš susilaiko pritarta. Dabar dėl teisėkuros pasiūlymo projekto balsuojame vardiniu balsavimu. Pradedame. Baigiame. Pritarta. Sveikinu pranešėją. Paskui. Του κυρίου Τόρβαλτς. Toliau balsuosime dėl pono Torvalds pranešimo. Europos pabėgėlių fondas, e, kas už, kas prieš susilaiko. Sveikinu pranešėją. Toliau pagal darbo atvarkę vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Dar kartą pakartosiu. Sorry, there... Gerbiami kolegos, atsiprašau, bet yra problemų su vertimu, todėl norėčiau, kad parodytumėte savo supratingumą. Dar kartą pakartosime balsavimą. Balsuojame dėl pono Torvalds pranešimo. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Priimta. O dabar vardinis balsavimas dėl rezoliucijos projekto. Pradedame balsuoti, balsuoti baigiame. Priimta. Sveikovs. Toliau kitas pono Torvalds pranešimas. Balsuojame dėl jo, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar balsuojame dėl rezoliucijos projekto, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti, balsuoti baigiame. Priimta. Sveikinu pona Torvaldsą. Toliau balsuojame dėl pono Galager pranešimo. Pranešės paprašė žodžio. Prašau, pone Galager. Iš pat pradžių noriu padėkoti parlamentui už e, paramą lapkričio mėnesį ir sausio mėnesį atmesti, atidėti balsavimą dėl pranešimo, dėl to, kad e, reikia dėmesio skirti aklavėtį susidūrimui e, tarp parlamento ir tarybos dėl ilgalaikių valdymo planų. Nepasiekta jokios pažangos atsiradus ir savonos sutarčiai 9 metais ir taip vyko jau kurį laiką. Vietos valdymo planai būtų kertinis akmuo bendrai žemės ūkio politikai e, ir jos reformoms, kad apsaugotume žuvies išteklius ir užtikrintume žuvininkystę užsimančių bendruomenių pragyvenimą. Airijos ministras patvirtino mūsų e, e, žuvininkystės komiteto pirmininkui kad taryba darys visas pastangas, kad rastų e, tinkamą sprendimą, tinkamą kompromisą. Taigi čia yra gero, e, geros valios ženklas. Žvinkistės komitetas e, nori balsuoti dėl šio pranešimo, tačiau noriu perspėti, mes seksime progresą ateityje ir jeigu jos nebus, peržiūrėsime savo poziciją ir galbūt mums teks blokuoti tolesnių pranešimų prieimimą. Ačiū, ponia Galaheri. Dėl posėdžio tvarkos, ponas Langenas. Halo, mikrofonas an. Frau... Mikrofonas veikia, ponia vicepirmininkė. Norėčiau paprašyti jūsų baigti e, kalbėtis telefonu arba suteikti savo, perleisti savo vietą tam vicepirmininkui, kuris sugebėtų normaliai vesti balsavimus. Συνεχίζω με την ψηφοφορία. Τα σχόλια εκφράζουν αυτούς που τα διατυπώνουν. Tęsėme balsavimą. Aš ignoruosiu šios komentarus. Tęsėme balsavimą. Balsuojame dėl pono Galagerio pranešimo. 34 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. Toliau visas pasiūlymas, toks koks jis pakeistas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Toliau 33 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Balsuojame vis, dėl viso rezoliucijos projekto. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau pagal darbo atvarkę balsuosime Taip pat dėl darbo tvarkos norite pasisakyti? Šiandien dėja susidarė tokia situacija, kad dar ir šiandien išgirstame e, pasisakymų, kurie pateisina smurtą prieš moteris ir taip sako mūsų kolegos. Mes negalime toleruoti tokių kolegų pasisakymų, todėl turėtume ryštingai atmesti tokius e, pasisakymus, e, nes čia mes susidurėme su radikaliu mentalitetu. Ačiū. Dėkoju už šį komentarą. Dabar balsuosime dėl pasiūlymų dėl rezoliucijų, kurios pateikė moterų komitetas. Tai yra visų formų smurto prieš moteris ir mergaitės panaikinimas ir prevencija. Balsuojame dėl pirmosios dalies. Dvi dalis tekste. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaiko primta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtasis punktas. Va, balsuojame dėl atskirų dalių, dėl pirmosios dalies vardinis balsavimas. Atsiprašau, dėl jo nėra vardinio balsavimo, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Antroji dalis vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Trečioji dalis, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Priimta. Toliau septintasis punktas, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta, antroji dalis, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti.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 Balsuojame dėl viso rezoliucijos projekto, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau balsuojame dėl ponios Liotar pranešimo. Europos inovacijų partnerystė vyresnių žmonių aktyvumo ir sveikatos rytyje. Balsuojame dėl šios rezoliucijos, nes nebuvo pateikta pakeitimų, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau šešios politinės frakcijos pateikė rezoliucijų projektus dėl pasirinkimo 16 sitės šalių konferencijos sutikimui COP16. Balsuojame dėl šio rezoliucijos projekto, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau ponios Holmaier pranešimas. 2014 m. biudžeto sudarimo procedūros gairės, kiti skirsniai išskyrus su komisija susijusi skirsnį. Balsuojame dėl šešto pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 26 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Atmesta. Septintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Devintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko susilaiko atmesta. Antrasis pakeitimas vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dešimtas pakeitimas kas už. Prieš. Susilaiko atmesta. Vienuoliktas kas už. Prieš susilaiko atmesta, 12 kas už, prieš susilaiko atmesta, 13 kas už, prieš susilaiko atmesta, 23 kas už, prieš susilaiko atmesta, 14 kas už, prieš susilaiko atmesta, pranešėja prašo žodžio. Man atrodo, kad ji teiks žodinį pakeitimą. Prašau, ponia Holmeier. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, e, trumpas žodinis pakeitimas demand driven žodžiai pakeičiami žodžiu end, e, o toliau visas tekstas išlieka toks, koks yra. Dėkoju, sako pirmininkė. Ar kas nors prieštarauja tokiam žodiniam pakeitimui, kurį pristatė ponia Holmeier? Matau, kad niekas neprieštarauja, tai tuomet balsuojame dėl šeštojo punkto, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Trečias pakeitimas vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Penkioliktas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 16 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 24 kas už, prieš, susilaiko. Turime patikrinti. Balsuojame dėl 24 pakeitimo. Baigiame tikrinti. Priimta. 17 pakeitimas vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 18 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaiko priimta. 25 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaiko atmesta. 19 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 20 ir 27 pakeitimai kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 21 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 28 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 29 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 22 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pirmas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Penktas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar balsuosime dėl rezoliucijos projekto, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Balsuojame dėl Rafaelio Baltazarė pranešimo įmonio socialinė atsakomybė. Penktasis punktas, dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Septynioliktas punktas, dvi dalis Pirmoji dalis, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Antroji dalis, balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 26 punktas. Dvi dalis vardiniu būdu balsuosime. Pirmoji dalis balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Antroji dalis. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 30 punktas. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko primta, antroji dalis kas už, prieš susilaiko primta. Vardinis balsavimas dėl 42 punkto. Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Priimta. 47 e, punktas. Kas, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis kas už, prieš susilaiko priimta. Ponas Baltazarė paprašė žodžio. Jis norėtų pristatyti žodinį pakeitimą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Žodinis pakeitimas po 47 punkto turėtų būti įtraukta sus, ryšium su trečiosiomis šalimis. E, dėkoju. Ar kas nors prieštarauja? Jeigu ne, tuomet balsuojame dėl šio pakeitimo. Balsuosime dėl Balt, pono Baltazarės pateikto pasiūlymo. Kas už? prieš susilaiko priimta. 54 punktas, kas už, prieš susilaiko priimta. Balsuojame dėl rezoliucijos projekto, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Sveikinu poną Baltazarę. Toliau balsuojame dėl pono Hauvito pranešimo, dėl įmonių socialinės atsakomybės. Balsuojame dėl trečiojo punkto, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Ketvirtas punktas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Septintas punktas, dvi dalis, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko priimta, antroji dalis kas už, prieš, susilaiko priimta. Tryliktas punktas, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko priimta, antroji kas už, prieš, susilaiko priimta. Septynioliktas punktas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 21. Kas už? Turime patikrinti 17 punktą. Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Atmesta. 21 punktas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 22 kas už, prieš susilaiko priimta. 24 kas už, prieš susilaiko priimta. 26 dvi dalis, pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko priimta, antroji kas už, prieš susilaiko priimta. 29 vardinis balsavimas, kas E, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 31 punktas vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 33 punktas, dvi dalis, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko priimta, antroji kas už, prieš, susilaiko priimta, 35 punktas kas už, prieš, susilaiko priimta, 36 dvi dalis, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko priimta, antroji kas už, prieš, susilaiko priimta, 38 punktas, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko priimta, antroji kas už, prieš susilaiko priimta. 40 punktas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 44 punktas vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti priimta. 45 punktas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti, baigiame balsuoti, priimta. 53 punktas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 56 punktas, kas už, turime patikrinti 53 punktą. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 56 punktas kas už, prieš, susilaiko priimta. 67 kas už, prieš, susilaiko priimta. 73 punktas pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Turime patikrinti 73 punkto antrąją dalį. Balsuojame. Baigiame tikrinti. Atmesta. 79 punktas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 83, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 84 punktas vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 85 punktas, dvi dalis. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaiko priimta. 86 punktas, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko priimta, antroji kas už, prieš susilaiko priimta, 87 punktas. Patikrinsime 86 punkto antrąją dalį. Pradedame balsuoti. Baigiame tikrinti. Priimta. 87 punktas kas už, prieš susilaiko priimta. 89 kas už, prieš susilaiko priimta. 91 kas už, prieš susilaiko priimta. Konstatuojamai B dalis, kas už, prieš susilaiko priimta. E konstatuojamoji dalis, kas už, prieš susilaiko priimta. F konstatuojamoji dalis kas už, prieš susilaiko priimta. Man atrodo, buvo pakankamai aiškus rezultatas. E, J konstatuojama dalis kas už, kas prieš susilaiko priimta. N konstatuojamoji dalis kas už, prieš susilaiko priimta. Balsuojame dėl, dėl rezoliucijos projekto, kas už, prieš, susilaiko priimta. Sveikinu poną Haulitz. There is the, the explanation of votes right now.